vardan. Baigėme diskusijas, iškart pereiname prie balsavimo, tačiau noriu pasinaudoti progą ir pažymėti, kad reikia atkreipti dėmesį tokį, tokį aspektą, kad prasidėjus e, balsavimo paaiškinimams ir prasidėjus spontaniškų diskusijų procedūrams negalima jau užsiregistruoti, pasisakyti. Todėl reikia tą padaryti iš anksto. Tiesiog norėjau priminti mūsų darbo taisyklės, ypač tiems kolegams, kurie yra naujai išrinkti. Taigi turime šešis rezoliucijų projektus dėl Gvinėjus. Pirmiausia, šešių frakcijų bendras rezoliucijos projektas, kuris turėtų pakeisti visas kitas rezoliucijas. Balsuosime dėl dešimtosios dalies, vardinis balsavimas. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Taigi 73 kolegos balsavo už 33, prieš 34, 6 susilaikė, taigi rezoliucijos projektas atmestas. Ponas Higgins paprašė žodžio. Atsiprašau, ponė pirmininkė, neturiu su savimi e, balsavimo kortelės, bet norėčiau balsuoti už šią rezoliuciją pažymime protokole, bet balsavimo rezultatų tai nekeičia. Ir kai balsai pasidalėjo po lygį už ir prieš, laikoma, kad pasiūlymas yra atmestas dar pasisakymas dėl darbo tvarkos. Pone pirmininkė, aš taip pat neturiu balsavimo kortelės, tiesiog noriu pažymėti, kad balsuosiu prieš. Viską pažymime protokole, beje galite savo panašias pastabas raštu pateikti sekretoriatui po posėdžio, o galite suspėti nuveikti, pasimti savo kortelių. Toliau Aldė ir Žaliųjų frakcija dėl pirmo pakeitimo balsuojame, kad, kad už, prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti elektroniniu balsavimu. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 74 balsavo, už 32 prieš 37, 5 susilaikė atmestas pakeitimas. Dabar balsuosime dėl viso rezoliucijos projekto vardinis balsavimas. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigime balsuoti. 74 kolegos balsavo, niekas ne, nebalsavo prieš ar susilaikė, tai reiškia, kad rezoliucijos projektas patvirtintas vienbalsiai ir Dėl to visi kiti rezoliucijos projektai, kurie buvo pateikti, atkrenta. Dabar dėl Irano turime septynis rezoliucijos projektus. Pirmiausia, septynių frakcijų bendras rezoliucijos projektas. Jis turėtų pakeisti visus kitus rezoliucijos projektus. Balsuojame dėl aštuntosios dalies, vardinis balsavimas. Tai yra nevardinis. E, balsuokime už, prieš Dabar galime balsuoti dėl viso rezoliucijos projekto, kasgi už, prieš, susilaikė, patvirtintas, visi kiti rezoliucijos projektai atkrenta pakeisti mūsų ką tik patvirtintų projektų. Dabar šeši rezoliucijos projektai dėl Šri Lankos. Pirmiausia, balsuosime dėl šešių frakcijų pateikto bendro rezoliucijos projekto, jis turėtų pakeisti visus kitus rezoliucijų projektus Pirmiausia, dėl pirmo punkto e, pateikto pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas pakeitimas. Dabar antrasis pakeitimas dėl aštuntosios dalies, prašome balsuoti už, prieš, susilaikė, susilaikė. Patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, 11 dalis. Kas už šį pakeitimą? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas pakeitimas. Dabar trečioji konstatuojamoji dalis. Čia ponas Mant turi žodinį pakeitimą. Prašom, kolega. Aš siūlau kad išimtumėme šią konstatuojamąją dalį, kadangi žurnalisto Tisaina Jangam situacija yra apsvarstyta ir ji kitokia. Todėl siūlome išbraukti nuorodą į šią žurnalistą, kad galėtumėme jo klausimą apsvarstyti kitą kartą. Taigi siūloma atsisakyti trečiosios konstatuojamosios dalies. Ar yra prieštaraujančiųjų šiam žui, teisingai sakant, jo pateikimui. Taigi balsuojame dėl to, kas už, prieš, susilaikė. Pakeitimas patvirtintas. Dabar balsuosime dėl viso rezoliucijos projekto. Vardinis balsavimas. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Iš viso balsavo 63 kolegos, už balsavo 33 susilaikė, taigi rezoliucijos projektas patvirtintas. Baigėme šiandienos balsavimus. Norėčiau informuoti, kad EPP pranešė Niko Jūri. Uh, e, paskirti į laikiną komitetą dėl finansinės krizės. Jeigu niekas neprieštarauja tokiam prašymui, tai jis patenkinamas. Ponas Posolt paprašė žodžio.